Jeśli byście Państwo pozwolili, to byśmy rozpoczęli. Ponios ir ponai, jums leidus, e, norėčiau pradėti posėdį ir taip vėluojame 15 minučių. Tikimės, kad daugiau kolegų prie mūsų prisijungs vėliau. Šiandieną pirmadienis, daug kas iš kolegų dar keliauja, vyksta iš namų į Briuselį. Darbo tvarkė jums yra išdalyta. Pirmiausiai norėčiau kai ką paaiškinti, bet pradėkime nuo darbo tvarkės. E, manau, kad darbo tvarkę galime patvirtinti. Pirmininko pranešimai. Šis e, posėdis yra transliuojamas internetu, 20, 19 kalbų yra verčiama, nėra slovakų, maltiečių, estų kalbos, 20 kalbų verčiam, atsiprašau. Praeitą savaitę posėdis neįvyko dėl to, kad atitinkamas komisijos narys negalavo. Dabar jau jaučiasi geriau, tačiau ponas Katainenas jį pakeis. pirmoje susitikimo dalyje, o antroje dalyje, kur turėjome pono plevos atsakymus išklausyti, e, pakeitėme šiek tiek procedūrą, pasitarėme su koordinatoriais ir prieėmė prie išvados, kad bus kur kas geriau e, susitikti su vis tik pačiu Hauganu asmeniškai ir tokia, toks buvo mūsų sprendimas galdinis. Turėjome dvi galimybės. Arba kalbėti šiuo klausimu trečiadienį Briuselėje per plenarinį posėdį ar ketvirtadienį specialiame mūsų komiteto posėdėje. Sekretar, sekretoriatas padirbėjo ir sutarėme, kad mėnesį sesijoje bus svarstamas šis klausimas ir koordinatorių dauguma pritarė šiai pozicijai. Kol kas dar neturime trečianio plenarnio posėdžio darbo tvarkės išsamios, bet apie 11 valandą turėtų vakare paaiškėti ta darbo tvarkė ir uh, E, matysime, kaip atsispindės tie klausimai e, plenarinėje sesijoje. Sekretoriatas mane pataisė. Vis tik tai ne 23 val. o 19 val. turbūt pasirodys darbo tvarkė, bet pasižiūrėsime, kaip atrodys galutinis jos variantas ir matysime, kada bus svarstamas šis klausimas, ar vėlai vakare ar anksčiau. Mes kalbame apie krizę skirtingose žemės ūkio rinkose. Rytoj Luksemburgė žemės ūkio ministrai kalbės šiuo klausimu. Jūs tikriausiai taip pat žinote, ką pasiūlė Europos komisija. Dėl lėšų papildomai prie E, žemės ūkio biudžeto. Tai yra papildomas lėšų vokas, kuris bus numatytas žemės ūkiui. E, ir kol kas mes nenaudosime savo rezervo, o padalymas lėšų į nacionalinius vokus priklausys nuo rytos žemės ūkio ministrų sprendimo. Taip pat bus apibriežti principai, pagal kuriuos atitinkamai valstybės narės naudos lėšas. Tačiau tai yra tik tai bendra informacija, jūs jau tikriausiai ją esate girdėję, o smulkesnės detalės bus pateiktos mums po ministrų tarybos tikimo ir komisijos narys trečiadienį pateiks tą informaciją. Tiek dėl šio klausimo, gal nebuvo viskas jums aišku. Per atostogas mes pasikeitėme laiškais, e, buvo išplatinta informacija dėl to, kad vasaros metu visi tikriausiai iš mūsų susitikome su ūkininkais savo apygardose. Taip pat sulaukėme tam tikros spaudimo, nes buvo keliami klausimai ūkininkų, išsakyti lūkesčiai iš jų pusės. Tačiau aš manau, kad pasakė jiems tai, ką žinome tuo metu. Tiek šiuo klausimu, o dabar kitas klausimas. Jeigu turėsite, e, norėsite ko nors paklausti manęs, tai galėsite tą padaryti vėliau, o dabar trečias punktas darbo tvarkės. Liepos 15-16 dienos posėdžių protokolas. Žinote, kokia yra procedūra tvirtinant protokolus. Norėčiau taip pat jums ypatingą žinę pasakyti. galbūt jums ji bus nemaloni. E, tai yra paskutinis posėdis dalyvaujant poniai Paulsen, o ji tiek daug dirbo, labai e, dirbo daug Europos ūkininkų labai, labai atsidavusiai dirbo mūsų komitete. Žinome, kokia ji atsidavusi, kaip ryštingai dirbo e, vienoje ypatingoje srityje, tai yra gyvūnų gerovės srityje. Ji buvo ta žmogus, kuris nešė didžiausią naštą. Anksčiau tas darbas buvo padarytas tarp jos ir ponios jėglės, bet pastaruoju metu ji dirbo šioje srityje viena. Ji padėjo e, baigti renkti daug svarbių e, dokumentų, kurie galios dar ilgus metus. Ir dabar norėčiau pasakyti, kad tie visi žmonės, kurie užsims panašiais klausimais ateityje, galbūt e, jums sutikus, ponia Pausen, e, galės kreiptis į jūs, klausti jūsų, pasinaudoti jūsų žiniomis. Mes, šio komiteto nariai, ūkininkai, taip pat tikriausiai galėsime pasinaudoti ateityje jūsų plačia patirtimi. Mes visuomet jūs prisiminsime e, ir visuomet galite, kada tik panorėjusi atvykti į mūsų susitikimus, posėdžius. Man labai sunku rasti tinkamus žodžius. Aš noriu tiek daug pasakyti. Linkiu Jums kuo geriausios kloties, e, visokiojopos sėkmės. Ateityje, kai Jūs susimtite kitą veiklą. jeśli by pani chciała powiedzieć parę zdań to bardzo prosimy. Jeigu norėtumėte dar ką nors jūs pasakyti, ponė Paulsen, prašom. Labai labai jums ačiū. Aš esu labai laiminga, labai patenkinta. Pasakysiu, kad prieš 66 metus su puse Prieš 60 metų ir 6 mėnesius aš e, pradėjau dirbti. Esu labai daug ką nuveikusi ir dabar vyksiu į Ispaniją, Italiją. Aš savo vyrą myliu labai ir dabar priimsiu viską, kas tik ateis mano keliu. Ir Aš tikiuosi, kad jūs, kurie dirbsite čia toliau, prisiminsite, kad žmonėms reikia maisto, reikia gerai funkcionuojančio kaimo, reikia išsaugoti bioįvairovę, kultūrinę, socialinę įvairovę. Mums viso to reikia. Septyniasdešimt penki procentai žemės gyventojų gyvens miestuose kažkada. Pagalvokite, kaip svarbu užtikrinti žemės ūkio funkcionavimą, kad e, žmonė galėtų išgyventi. Koks svarbus bus žemės ūkis. Ir egzistuoja taip pat aiškus ryšys tarp žemės ūkio, vaikų gerovės, visuomenės veikatos, žmonijos ateities ir klimato. Visi tie dalykai yra tarpusavyje susiję. Žiūrėkite į visą tai kaip į visumą. Raginu jūs tą daryti ir saugokite kaimą. Labai jums ačiū. Bardzo dziękujemy za, te, za tą wypowiedź. Labai jums ačiū už jūsų žodžius, už patarimus. Tai labai svarbu mūsų visuomeniai, svarbu užtikrinant maisto saugą. Dar kartą kuo nuoširdžiausiai dėkoju Jums ir linkiu visokiojo pasiekmės. džiaugiuosi visais e, dirbančiais šiame komitete, bet e, paprastai Kaip ir paprastai, prieš Kalėdas mes siunčiame e, kvietimus visiems buvusiems nariams mūsų komiteto atvykti į tam tikrus posėdžius. Tai bus tarsi nauja taisyklė, mes šiek tiek ją esame taikę pamiršau buvusio pirmininko komiteto pavardę. Kokia buvo jo pavardė? Jis pradėjo tą iniciatyvą. Kas grojo akordeonų? Prisiminsiu, taip tuoj prisiminsiu. Louis Harpel. Tiek nostalgijos. Ženkime toliau. Dar kartą dėkoju. Dabar išklausysime Žemės ūkio komiteto misijos vizito į Prancūzijos Alpių regioną ataskaitos. E, konkrečiai delegacija lankėsi Savojoje ir aukštutinėje Savojoje. Ačiū, ale jai nebetebe predstaviau, gdyż. Mačiau informaciją, parengtą ataskaitą, bet ne aš pristatysiu ją, nes būtų nei šis, nei tas man tą daryti. Bet ataskaita tikrai labai gražiai parengta, labai gražios nuotraukos joje yra ir tikriausiai visi šiek tiek pavydime tiems, kurie galėjo dalyvauti šioje misijoje. Dėkojame už e, tokį gerą organizavimą šios kelionės. Aš dabar neišvardysiu visų e, dalyvavusių, bet esu tikras, kad ponas Dantan, kuris organizavo šią misiją ar vizitą, turės daug ką papasakoti ir jis tikriausiai geriausias asmuo, kuris gali uh, pakalbėti apie vizitą, apie visus aspektus, ypač techninius aspektus, nes misija e, buvo skirta įsigilinti į tam tikroms konkrečioms šio ir panašių regionų problemoms. E, ir buvo kalbama apie tai, kaip rasti išeitis įgyvendant žemės ūkio politikę. Prašom, ponė Dantanai. Monsieur le Président, j'ai été Dėkoju. Pirmininkė, man tikrai buvo didžiulė garbė priimti mūsų komiteto delegaciją mano regione. Na, aš tiesiog norėjau susijęti aukštų, aukštų, aukštos, aukštai kalnuose esančių vietovių gamybą su kokybė, nes mes prieš 50 metų nusprendėme užtikrinti tų ūkininkų atlyginimą pasitekdami uh, E, politika, pagal kurią mes remiame kokybiškus e, gaminius, aš turiu omenyje saugomą kilmės vietos nuorodą, saugomą geografinę nuorodą. Mes e, gaminame visų pirma vyną ant šlaitų ir Tai taip pat auginame vyną ir aukštai kalnuose, aukščiau negu 2000 metrų virš jūros lygio. Mes pasitelkėme įvairias gaminimo technologijas. Atsiprašau e, tų, kurie šiek tiek pasigėdo galbūt sūrio aptarimo. Asmenys, kurie jūs e, priėmė, tikrai labai džiaugiasi jūsų žiniomis, techninėmis žiniomis e, šioje srityje. Žmonės, kurie vyko į Prancūziją, tikrai yra ištamei susipažinę su dokumentais. Pirmininkė, aš esu pasirengęs suorganizuoti antrąjį vizitą ir kitais metais. Labai ačiū. Pone Miller, prašau. Dėkoju. Norėčiau padėkoti Mišel už labai puikus organizavimą šios, e, šios misijos organizavimą ir taip pat norėčiau padėkoti mūsų komiteto komandai. Mes tikrai labai džiaugiamės, e, kad galėjome susipažinti su šiuo regionu ir suprasti, kad e, e, visur Alpėse kyla tos pačios problemos. Ūkininkai, kurie dirba aukštai kalnuose, gali išsilaikyti, išgyventi tik rinkdamiesi kokybę ir rinkdamiesi saugomą kilmės vietos nuorodą. Mes matėme tai, su tuo susipažinome. Taip pat e, stebėjome ir įvairovės, aptarėme įvairovės klausimus. Negalime priversti žmonės priver, likti kaime. Liko tik e, tos zonos, kuriuose dirbožėmis yra geros kokybės. E, kitose vietose yra vystomas turizmas. Dėkoju, Mišel. Na, sūrio taip pat paragavome ir taip pat ragavome daug vyno. Vizitas buvo tikrai labai įdomus. Dėkoju. Mm, aš tikrai esu, tikrai jaučiu didžiulį pavydą. Ponas Uazon, prašau. Dėkoju. E, pirmininkė, aš tikrai manau, kad e, kyla pavojus saugomai kilmės vietos nuorodai per TTIP. O todėl, kad nebuvo išbrauktos e, tos saugomos kilmės vietos nuorodos. Pieno kaina yra šiek tiek padidėjusi šiuo metu, bet taip pat labai daug kainuoja ir pagaminti tą pieną. Aš gerai išmanau savojos ūkininkų situaciją ir žinau, kad jie yra labai susirūpinę dėl kainų. Dėkoju. Dėkoju. Sendra. Aš taip pat e, lankiausi kartu su kolegomis savoje, norėčiau padėkoti Mišeliui už tokį puikų organizavimą. Man buvo labai svarbu pamatyti, įvertinti tai, e, e, ką reiškia tiesioginis pardavimas, kad būtų išlaikyta gamintojų tiesio pajamos. Ir E, tokiu, jeigu mes galėtume e, remti tokį būdą, būtų labai gerai ir komisija, manau, galėtų padaryti kur kas daugiau. Europos komisija palieka likimo valiai tokius e, gamintojus, kurie pasirenka tiesioginį pardavimą Ir manyčiau, kad mes, mūsų komitetas, turėtume e, taip pat padirbėti įvairiose srityse. Pirmiausia, e, kalbėti apie sanitarnės hygienos sąlygas, kad jos būtų priderintos prie mažų ūkių poreikių, kurie užsima tiesioginių produkcijos pardavimu. Kitas labai svarbus dalykas. E, mažų vidutinių ūkių vaidmuo išlaikant žemės ūkio gamybą kalnuotose zonose, ypač aukštikalnėse. Manau, kad vertė jų kuriama yra labai svarbi ir mes turėtume dirbti toliau, kadangi ES yra daug tokių zonų ir reikėtų suteikti paramą ūkininkams e, dirbantiems tose zonose. Man taip pat e, buvo labai svarbu uh, pamatyti, kaip viskas vyksta ir manau, kad mes turime toliau dirbti, kad, kad, kad padarytume viską, kad paremtume tuos, kurie ūkininkauja kalnų zonose. Ir dar kartą dėkoju už tai, kad buvo surinktas šis vizitas. Dėkoju. Mes tikrai pritarėme jūsų mintims, dėkojame ir mes. Ir mes taip pat Manome, kad e, jūsų išsakytos mintis yra labai svarbios. Europos Sąjungoje žemės ūkio, ūkės, ūkija e, e, yra daug įvairovės ir turime pasitelkti būtent įvairovės priemonės bežiaupė ribose. Kalbame apie pardavimus, apie mažus ūkius Bet e, taip pat žinome, kad būtina kalbėti ir apie aukštą kokybę ir apie e, didelės e, gamybos kainas, kai auginimo gamybos sąlygos yra nepalankios. Visi šie klausimai yra aktualūs, sudėtingi ir aš tikiuosi, kad mes padarysime išvadas, atitinkamas išvadas, kurios bus įtrauktos e, į mūsų dokumentus ir jie bus perduoti mūsų komisijai, nes manome, kad panašios misijos yra tikrai labai naudingos. Taigi dabar galime pereiti prie penkto darbo tvarkės e, punkto. Tai yra pranešimas e, dėl dabartinės padėties apsaugos nuo augalų kenksmingų organizmų priemonėmis klausimų. Mūsų pranešė yra ponia McIntyre aptarsime komisijos pasiūlymą e, dėl kenksmingųjų organizmų, augalų kenksmingųjų organizmų. E, jau metus taryba aptarinėja šį dokumentą. Parlamentas 14 e, metų balandį patvirtino šį dokumentą, tai buvo ankstesnės kadencijos metu. Vis dėlto šis klausimas buvo gana kontroversiškas ir E, Koreperas patvirtino e, savo poziciją tik birželio 13 dieną. 14 e, metų rugsėjo mėnesį mūsų komitetas didžiąją bal, balsų daugumą balsavo už tai, kad reikia pereiti prie dėrybų. Ponas Faimon buvo pirmasis pranešėjas, jis dėje nebuvo periktas ir todėl dabar šis dokumentas yra ponios Makintair rankose. Ji jau organizuoja darbą ir praėjusią savaitę Strasbūrė jau buvo diskutuojama, jau buvo surinkti posėdžiai būtent dėl šio dokumento. Mes parengėme 136 pasiūlymus dėl pakeitimų mūsų pirmojo skaitimo metu ir dabar juos aptarinėja e, ministrų taryba. Pirmin, pirmasis trilogas bus spalio 22 dieną. Pone Makintar, suteiksiu Jums žodį, prašau pristatykite, kokia yra e, šio dokumento, labai svarbaus dokumento situacija. Jesteśmy na jakim etapie e, pani poseł. Kokia yra jo situacija, taigi prašau žodis e, jums. Well, thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Manau, kad labai gerai paaiškinote, kokia dabar situacija, kokia padėtis. Um, um, Galbūt kai ką pakartosiu kolegos, viskas prasidėjo nuo vertinimo, dėl to, kokios yra dabartinės augalų sveikatos e, taisyklės. E, tai padaryta 2010 metais, kadangi prie, per pastarosius 10 metų e, matėm didelius protrukius susijusius su importuotais kenkėjais. A, Ir iš tiesų tai atkreipia dėmesį į tai, kiek e, kainuoja netinkama apsauga, koks jos e, poveikis yra. 2010 vertinimo išvados buvo tokios, kad nepakankamai susitelkiama į prevenciją, kai tai yra susijęs su didelės rizikos importu. Antra, atkreiptas dėmesys į poreikį susitelkti į kenkėjus, kurie plinta po valstybės narės. Tai, tai būtų ES prioritetas. Reikia veiksmingesnių priemonių, kad būtų galima e, kontroliuoti e, kenkėjų natūralų plitimą, reikia modernizuoti turimus instrumentus, judėjimo ES viduje, tai būtų augalų e, pasai, apsaugos sąlygos. Ir todėl komisija pasiūlė naują reglamentą, tai buvo padaryta 13 metų gegužė, tai panaikintų galiojančią direktyvą ir atnaujintų dabar galiojantį režimą. Kaip pirmininkas jau paminėjo, Žemės ūkio komitetas patvirtino pranešimą, kurį parengė, tiesą sakant, mano tuometinis kolega, panas Faimonas. Ir e, tas pranešimas buvo e, skirtas e, apsaugos nuo augalų kėksmingų organizmų priemonėms. Tuomet Parlamentas patvirtino šitą pranešimą 14 balandį ir 274 e, e, nariai balsavo už, 46 prieš, e, kas susilaikė, iš tiesų buvo susitokta į apsaugos priemonė, priemonės prevenciją ir ankstyvą kenkėjų aptikimą. Na, o po rinkimų vėl peržvelgėme įgaliojimus, kad būtų galima pradėti e, dėrybas. Komitetas tai patvirtino 14 rugsėjį. Taryba savo poziciją patvirtino šių metų Liepą. Taigi dabar mes galime pradėti trilogą. Pirmasis trilogas yra e, numatytas e, rugsėjo 22-ąjį. Parengiamasis posėdis, aišku, vyks, e, kaip ir visuomet, prieš kiekvieną trilogą, kad būtų galima detaliai aptarti parlamento poziciją. Praeitą savaitę buvo susitikę šešėliniai pranešėjai, kadangi kai kurie šešėliniai pranešėjai yra. Ir E, taip pat ir aš kaip pranešėjai esam e, gan nauji, nesenai pradėjome dirbti su šito dokumentu, tai iš tiesų buvo įdomu išgirsti šėlinų pranešėjų nuomonę dėl tarybos pakeitimų. Ne vienoje vietoje taryba pasiūlė reikšmingų pakeitimų ir e, tai reikštų, kad trijų institucijų pozicijos labai skiriasi. Todėl uh, Aš paprašiau, kad e, taryba ir komisija pristatytų e, bendrai savo poziciją rugsėjo 22, kai vyks pirmasis parengiamasis posėdis. Norėčiau tik tai atkreipti narių dėmesį poros ryčių, kur akivaizdžiai įsiskiria parlamento ir tarybos pozicijos. Galbūt nieko nestebina tai, kad e, pirmas didysis Sutarimas yra susijęs su tretiniais teisės aktais. Valstybės narės ir taryba pasisakė už gyventinimo aktus, o nedereguotusius aktus, kuriuos bevelėtume mes. Be to, nuomonės įsiskiria ir dėl importo režimo taikomo augalams. Kalbant apie importo strategiją, tarybos pasiūlymas nėra. Uh, labai e, aiškus ir iš tiesų tai bus sunkiausia laukiančių dėrybų dalis artimiausiam savaitėm. Parlamentas turi siekti subalansuoto rezultato, turime sustiprinti dabartinį režimą ir imtis e, pro, proaktyvių priemonių. Uh, prieš kenkėjus, kad e, tai būtų rizika grindžiamas požiūris ir kad tai nesukurtų e, papildomos naštos atitinkamam sektoriu ir kompetitingom institucijom. Tai iš tiesų lauksiu bendro darbo su šešėliniais pranešėjais trilogo metu ir žinoma atsiskaitysime, kai tam ateis metas komitetui. Dėkui. Bardzo przepraszamy. Pan poseł, bardzo dziękujemy za informację. Atsiprašau. Ačiū labai už informaciją. Dabar žodis ponai Haitoje. Ačiū pirminkė, ačiū kolegos, ačiū ponai Makinta ir už visą praeitą savaitę. Iš tiesų pradžia daug žadanti, e, dokumentas naujas, didelis sudėtingas ir atėjo metas geriems sprendimams šioje srityje. Norėčiau atkreipti dėmesį tai, ką turime, koks yra sektorius, ką tai reiškia Europos Sąjungai, kadangi tai reiškia labai daug. Nes šito sektoriaus vertė yra 30 milijardų eurų per metus, tai daug darbo vietų, tai sukuria didelį ekonomikos augimą ir iš tiesų su tokiu svarbia ES sistema turime būti labai atsargus, nes tai egzistuoja nuo 77-ųjų režimas, tai yra kirtinis akmuo ginant Europos žemės ūkį ir iš tiesų tai yra labai svarbu. Kaip tik tai todėl Europos parlamentas jau porą kartų apsisprendė, kad atvira importo sistema yra gyviškai svarbi prekiaujant augalais. Tai pirmiausia, kaip ir minėjo pane Makintaja, 14 balandį balsuojant dėl FAIMO pranešimo buvo teikiami pakeitimai dėl 40 e, straipsnio ir tai didžiaja balsų dauguma buvo atmesta. Ir taip pat ir pastarai kartą, kai apie Xedelą kalbėjome, e, rezoliucija su panašiais pakeitimais buvo atmesta, nebuvo patvirtinta. Ir iš tiesų uždara sistema šaldytų prekybą Europos Sąjungą ir tai reikštų ir nuostolius, prarastas darbo vietas, e, inovacijų nebuvimą, tai turės įtako ir ne ne ES šalims, kurios neteks 4 milijardų eurų. Ir taip pat turime nepamiršti veiksmų ir reakcijos. Jos jei įdėksime uždarą sistemą, tai ir trečiosios šalis aplink mus padarys tą patį. Ir tai dar labiau kliudys e, prekybai. Jeigu norime gyveninti uždarą sistemą arba e, jos alternatyvą, tai turėtumėm atlikti poveikio vertinimą, kadangi ekonominis e, poveikis bus, to dabar negalime numatyti ir jeigu norėtumėm tai dėkti, tam reikia poveikio vertinimo, tačiau aišku, tam prireiktų poros metų ir tai reiškia, kad šitas teisėkuros pasiūlymas labai, labai pavėluotų. Be to reikėtų pasakyti, kad šita prekyba yra labai dinamiška, e, prekyba labai greitai keičiasi ir iš tiesų uždara sistema į tai ne, nesureaguotų. Manyčiau, kad Europos parlamentas ir Žemės ūkio komitetas turi tvirtus įgaliojimus išsaugoti e, atvirą sistemą, e, kalbantis su, su taryba ir e, turime išsaugoti 38 e, straipsnį ir neturėtumėm sutikti su atvira sistema, kuri tik tai panešėtų į uždarą sistemą. Ah, Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in het voorjaar hebben we. Labai ačiū. Šiais metais anksčiau matėme, kaip gyvendamos fitosanitarinės taisyklės kenčia ūkiai ne tik nuo ksilėlos, bet reikia ir e, kitų naujų sistemų, reikia užtikrinti geresnę prevenciją, apie tai daug kalbama Niderlanduose ir geriau gyventinti dabartinės taisyklės, nes daugelį valstybių narių dėl gyvenimo kyla problemų. Mes turime taip pat įtraukti ūkininkus, kad užtikrintume, jog sistema funkcionuotų gerai Ir e, tai nereiškia, kad reikia viską iš esmės peržiūrėti. Mes turime atvirą vidaus rinką, neturėtume jos užblokuoti. Tai yra vienas iš ES ramščių. Mes įdėgėme neseniai kontrolės sistemą ir sugebėjome vidaus rinkos privalumus suderinti su veiksmingomis fitosanitarijos taisyklėmis. Aš žinau, kad kai kuriuose valstybėse narėse, kai kas nori visiškai viską pakeisti ir pradėti taikyti sistemą be kontrolės, bet mes neturėtume palaikyti to. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponia Agilera. Ačiū pirmininkė. Aš nežinau, kaip baigsis dabartinis mandatas, bet norėčiau e, papasakoti apie savo požiūrį ir į problemas. Ponas Vitema e, kalbėjo apie liberalų galbūt daugiau poziciją ir aš ją suprantu, bet dabartinė sistema neveikia, kontrolė pasienyje neveikia. Matome, kad Europos e, sąjungoje atsiranda tam e, tikrų kenkėjų, nuo kurių e, kenkia Europos Sąjunga ir tai pasinka todėl, kad nepakankama kontrolė yra prie sienos. Ponas Vitėma. Kalbėjo apie tai ir aš turiu sureaguoti. Tai taip, prekyba labai svarbu, bet derama kontrolė pasienyje taip pat yra labai svarbus dalykas. Uh, Europos Sąjungai, Sąjungos ūkininkai, europiečiai, e, na, tai suvokia, kad daug ką galima padaryti Europos Sąjungoje ir aš kreipiausi į komisijos narį, aš sakiau, kad padėtis nėra normali, kad reikia kažką daryti. Ir svarbu keisti padėtį, keisti tai, kas nepasiteisina Ir reikia taip pat palaikyti Europos gamybą, kas, nes šis sektorius taip pat kenčia. Aš ne prieš e, atvirą sistemą, bet turime žiūrėti, kas nefunkcionuoja ir ką reikia keisti. Ir manau, kad parlamentui tai yra labai svarbu, o komisija e, turi priimti sprendimus, tačiau manau, kad e, šiame kontekste Europos parlamento nuomonė yra labai svarbi. Ačiū. Dėkoju dabar ponas Tumato. Pone. Dėkoju pirmininkė. Aš džiaugiuosi galėdama taip pat išsakyti savo nuomonę. Aš perskaičiau šią rezoliuciją e, dėl apsaugos nuo augalų kenksmingų organizmų priemonių. Norėčiau taip pat prisidėti prie šio darbo. E, aš prisidėsiu prie jo kaip šešėlinė pranešėja. Esu iš Apulijos regiono ir jau keli mėnesiai dirbu e, su ksilelė fastidioza. Jūs matėte, kad netinkamas požiūris į patogeną uh, E, tikrai e, buvo kenksmingas mūsų žemės ūkiui. Štai dėl ko aš norėčiau prisidėti prie trišalio dialogo ir norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu kuo anksčiau nustatyti tuos patogenus. Reikėtų kovoti su tais kenksmingaisiais ar organizmais, pasitelkiant geriausią patirtį ir tvariai pasitelkiant e, plot, žemės plotus fito fitosanitarnės priemonės turėtų būti paskutinės pasitelkiamos priemonės. Reikia užtikrinti biologinę saugą ir taip pat, kad būtų lėšų ūkininkams, gamintojams. Sarašai, kurie buvo parengti, sarašai tų kenksmingų organizmų turėtų būti peržiūrėti pasitelkiant naują požiūrį. Ksilelė fastidioza bakterijos uh, šalinimas e, e, Apulijos regione visai e, labai skiriasi nuo, pavyzdžiui, kovos su šiais organizmais Korsikoje. Vektoriai, pernešėjai šios bakterijos yra visai kiti. Mes manome, kad ES pasitelkė blogą požiūrį ir šį požiūrį pasitelkus yra nakinamas ES žemės ūkis pasitelkus ponios Makentą ir pasiūlymą, mes turime, pastelkę šį pasiūlymą, mes turime toliau tęsti šią kovą. Dėkuoju. Dziękuję pani poseł. Bardzo proszę w tej chwili pana posła Sebastię. E, Dėkuoju dabar ponas Sebastija. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Štai pat noriu dalyvauti diskusijose, nors ir e, nedirbo ankstesnės kadencijos parlamente. Man atrodo, kad šis klausimas yra nepaprastai svarbus, nes e, kenkėjų klausimas, jų patikimas ES teritorija, pirmiausia, kenkia e, pietinėms valstijams, nes žinome, kad dažnai augintojai apelsinų bijo, kad kenkėjas, kuris labai kenkia apelsinmedžiams, e, atkeliaus į jų ūkius. Mes e, žinome, kad Valencijos uoste yra sulaikyta krovinių, nes ten buvo tų juodadėmių, taip vadinamų kenkėjų, kurie gali pakenkti augalams. Ir iš tikrųjų, e, kaip žinome, prevencija yra pigesnė negu gydimas, todėl turime turėti gerai funkcionuojančią sistemą. Mes e, taip pat turime galvoti ne tik apie ateitį, bet ir apie e, dabartį, kai nuo klimato kaitos e, šilimo, pasaulio šilimo atsiranda vis daugiau kenkėjų, kurių anksčiau nebuvo ir nuo to kenčia viduržėmio jūros pakrantės. Ir tai gali sukelti labai daug problemų, pirmiausiai. Mm, E, griežtesnė kontrolė importuojamų augalų importuotojams gali pakengti, bet reikia galvoti, kaip spręsti problemą ir e, reikia galvoti, ką daryti, kaip kad buvo imtasi priemonių ksilelos atveju, taip pat taip vienos black spot e, bakterijos atveju. Mes turime galbūt taikyti mišrę sistemą, turėtume aiškiai tokių sąrašą saugių, taip vadinamų, šalių sudaryti ir kitą netokių jau saugių, kaip kad e, yra buvo anksčiau, kai iškildavo e, problemų. Ir taip pat mes labai džiaugiamės ponios Makintair e, darbu, kuris mūsų nuomonė tikrai vyksta labai gerai. E, prašom, kitas kalbėtojas. Dėkuoju, pirmininkė. Ajuso e, ponė e, norėjo pasakyti šio klausimu, bet negali atvykti šiandieną ir prašė manęs pasakyti vietoj jos. Taigi, pirmininkė, aš jos vardu pirmiausiai noriu padėkoti pranešiai poniai E, McIntyre. E, praeitą savaitę vyko šešėlinių pranešėjų e, sustikimas. Pirmą kartą buvo pasikeista nuomonėmis apie dėrybas, kurie vyks su taryba dėl šio reglamento. Pone Ajuso sako, kad Europa dabar patiria labai didelę fitosanitarinę riziką ir uh, Reikia užtikrinti, kad nauji kenkėjai neatsirastų Europos Sąjungoje. Reikia saugoti e, miškininkysės sektorių taip pat e, ūkininkus ir reikia užtikrinti dermą fitonasanitarnės apsaugos lygį, atsižvelgiant kaip galima geriau į e, esančią situaciją Europos Sąjungoje. Taip pat reikia nepamiršti tokių atvejų, kurie jau buvo minėti keletą kartų. Tai yra ksilėlė e, fastidiosa, kuri yra labai kenksminga e, bakterija, kuri pietų Italijoje labai pakenkė alyvmedžiams Ir e, gamintojai prarado, patyrė milžiniškus nuostolius, prarado labai daug. Europa e, išgyvena dabar e, į labai sunkia padėtį ir reikia galvoti, kaip pritaikyti egzistuojančius teisės aktus, kad mes galėtume taikyti griežtesnį prevencinį požiūrį. Pesticidų naudojimas, esant griežtiems Europos teisės aktams, yra, pavyzdžiui, labai ribojamas. Bet mes turime būti budrus, žiūrėkime, kaip e, vystosi padėtis fitosanitarinių susirgymų atveju ir ar neatsiranda naujų kenkėjų iš trečių šalių, tokių, kurie, e, kuriems nėra tarsi priešnožio gydimo būdo Europos Sąjungoje. Pone Ajuso taip pat sako, kad tarybos pasiūlyme yra keletas punktų, kurie galėtų būti e, tarsi kompromisas suderint priešingas pozicijas, bet kai kuriuose reglamento skyriuose neatsižvelgda į labai neblogus parlamento siūlymus pavyzdžiui, apie tam tikras sąlygas, kurios nustatomos e, E, tam tikriems augalams, kurie yra pervešimi ES viduje, siekiant išvengti e, lygų ar užkrato. Ir ponė Ajuso sako, kad reikėtų tam tikro dokumento, kuriame ir didesnio teisinio aiškumo dėl įvairių lygų geriau apibriežti tas lygas. Ir taip pat, e, ponė, jūsų galvoja, kad bendradarbiaujant bus galima pasiekti sustarimą, kuris bus labai svarbus e, žemės ūkio ateičiai. Tiek, gerimas pirmininkė, dėkuoju. Dėkuoju. Ponas De Castro. Dėkoju pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėčiau pasveikinti pranešėją McIntyre dėl jos puikaus darbo. Taip pat pritariu kalbėjusiems kolegoms. Tikrai fitosanitarinės priemonės taikomos e, augalams, kurie gali būti infekuoti, užkrėsti, e, kelia problemų. E, Galime, pavyzdžiui, pasitelkti ksilelę fosidiozą pavyzdį. Tai yra vienas iš ryškiausių, labiausiai sukrečiančių pavyzdžių. Mes matėme, kad dekoratyvinių augalų atvežimas iš Hondūrų ir Kostarikos būtent e, mums sukėlė labai daug problemų. Taigi, mes balsavome už Europos parlamentų nuomonę. Matome, kad nenorėtume kelti problemų bendroje rinkoje, dėl to nereikėtų riboti, pernelyg riboti tos, to importo. Bet norėtume, kad e, nekiltų dar daugiau problemų mūsų ūkininkams dėl tų pasaulinių plintančių lygų. Dėkoju. Dėkoju. Uždarome kalbančiųjų sąrašą. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, poniai, pranešėjai poniai McIntyre. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems asmenims dėl jų nuomonės. Nesureaguosiu E, į, tas, e, į tuos, e, tuos komentarus būtent dabar. Aš juos tiesiog pasižymėjau. Manau, kad mes pasieksime subalansuotą poziciją, ją suformuluosime. Būtent toks ir yra mūsų tikslas. Dėkoju. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punktų. Tai yra šeštas darbo tvarkės punktas keitimasis nuomonėmis, nuomonėmis su komisijos atstovu dėl reglamento dėl gyvūnų skerdimo įgyvendinimo ir vykdymo. Mūsų koordinatorių posėdžio metu gegužės penktą dieną E, remdamiesi EKR pasiūlymų koordinatoriai nusprendė įtraukti ritualinį gyvūnų skerdimą e, būtent į kitus agri komiteto posėdžius, į jų darbo atvarkę. Šis pasiūlymas taip pat buvo aptartas paskutinio koordinatorių posėdžio metu Liepos mėnesį. Buvo nuspręsta, kad sekretoriatas organizuos susitikimą su frakcijomis tam, kad būtų nuspręsta, kaip turėtų vykti diskusijos E, pirmasis sprendimas buvo pasitelkti teisės ekspertą iš komisijos, kuris galėtų paaiškinti būtent daugiau apie gyvūnų skerdimo gyvenimo ir vykdymo reglamentą. Mūsų komiteto komitet nariai e, daug laukia iš šios, šio posėdžio e, ir būtent į šį posėdį atsižvelgdami nuspręs, kokie, kokių žingsnių turime imtis ateityje. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui Andrėjai Gavinelį iš DG Santė. Prašau žodis jums. Dėkoju pirmininkė, laba diena visiems. Aš esu atsakingas už gyvūnų apsaugos politikos sritį e, dėgį santę. Mes turime prezentaciją, turime skaidrės, kurias norėtume jums parodyti. Na taigi, per kelias minutės norėčiau pristatyti valstybių narių ir komisijos reglamento gyvendinimo situaciją. Būtent šiuo reglamentu stengiamasi modernizuoti gyvūnų skerdimą, pasitelkiant gyvūnų apsaugą, gerinant taikomą patirtį ir mažinant gyvūnų kančias. Manau, kad jūs jau žinote, kokia yra padėtis, kokia yra situacija. 25 milijonai galvijų yra paskerdžiami kasmet Europos Sąjungoje, apie 200 milijonų keulių ir taip pat e, keli milijonai naminių paukščių yra paskerdžiami. Tai yra tikrai daug apimanti pramonės šaka. Mūsų Reglamentui pritarė Europos parlamentas ir dėl to mes pasitelkėme naujas, e, naujus elementus, pavyzdžiui, stebėjimo procedūros gyvūnus apsvaiginant, taip pat atsakingo asmens vaidmenį ir gyvūnų e, apsaugos e, kom, pareigūno kompetenciją. Mes galime teikti, kad um, kontrolės ir audito sistema ES taikoma būtent šioje srityje jau taikoma 70 procentų fabrikų gamyklų. Mes apsilankėme 13 valstybių narių, kuriuose buvo taikoma pilna audito sistema. Uh, Tie patys asmenys, kurie rūpinasi maisto sauga, būtent dalyvavo ir šiuose audituose ir dėl to buvo galima e, e, geriau parengti dokumentų tyrimą ir įvardinti geriausią patirtį. Čia matote e, E, valstybių narių, aplankytų valstybių narių sąrašą. Labai svarbu pabrėžti, kad e, Mes lankėmės ir tose šalyse, kuriuose gamybos apimtys didelės, pavyzdžiui, Olandijoje, Prancūzijoje, Italijoje, bet taip pat ir tose šalyse, lankėmės ir tose šalyse, kuriuose apimtys yra mažesnės. Kokie yra pagrindiniai e, rezultatai. Na, visų pirma, reikėtų pasakyti, e, kad e, dalyvavo pramonės atstovai, taip pat veterinarijos sektoriaus atstovai ir asmenys atsakingi už skardimo techniką. Mūsų reglamento gyvendinimo lygis jau yra tikrai labai geras. Ypač tai pasakytina apie raudoną, raudonosios mėsos sektorių. Galima dar iš techninės pusės labiau pagerinti gyvūnų apsvaiginimą. E, tai yra veikla, kurią mes tikimės pagerinti, būtent kai turėsime daugiau duomenų. Taip pat, kalbant apie pareigūną atsakingą už gyvūnų gerovę, tai yra asmuo, kuris, kuris e, dažnai būna skardyklose, daugelė skardyklų būtent toks asmuo yra ir dėl to pagerėja gyvūnų gerovė, padidinama gyvūnų gerovė. Taip pat mes bendradarbiavame ir tarptautiniu lygiu. E, ne tik e, per savo leidinius, bet taip pat ir rengdami konferencijas. Mes surinkėme konferenciją, kurios metu susitikome su visais suinteresuotaisiais subjektais. Taip pat e, Europos parlamentas rėmė mūsų projektą, bandomai projektą EU Wellnet, kurį baigėme gyventi 2013 metais. Būtent šiuo E, e, projektu mes stengiamės dar labiau platinti geriausias technologijas. Čia toliau matote mūsų e, bukleto viršelį. Šis bukletas buvo išverstas į daugelį kalbų, taip pat ir į, tų, ir į tas kalbas, kurios nėra ES kalbos. Uh, Na ir e, toliau, kaip jau buvo minėta ne kartą, mokymas e, e, gyvūnų sektorija yra labai svarbus aspektas. Svarbu informuoti apie geriausią skirdimo techniką, apie tai, kaip reikėtų mažinti gyvūno kančias, apie kompetenciją. Ir taip pat mes pasilikime ir geresnio mokymo rūpinantis maisto sauga programą būtent BTSF e, pasitelkus mes e, e, rengėme mokymus daugiau negu 1300 darbuotojų 35 valstybėse. Šis reglamentas yra taikomas taip pat ir į Europos Sąjungą eksportuojant mėsą, todėl būtina tinkamai parengti ir e, eksporto e, veterinarijos atstovą. E, kitoje skaidrėje matote, kad EFSA bendradarbiausia mūsų generaliniu direktoratu, tai daroma nuolatos To reikia būtent tam, kad pagerintume techniką apsvaiginimo atveju. Vienas iš aktualių klausimų yra naminių paukščių apsvaiginimo e, klausimas. Mes norime užtikrinti, kad būtų ir gera, geros kokybės e, mėsa ir mažiau kentėtų gyvūnas. Taigi, stengiamės e, pastelti ir praktinius aspektus, ir e, mažinti nuostolius. Mes taip pat naudojame toolbox, tai yra priemonių komplektus, kuriuos parengė EFSA. EFSA Toolbox, tos tie priemonių komplektai yra prieinami internete, tai yra supaprastintos praktikos e, sistema, kuria naudojantis e, galima e, tinkamai naudoti reglamentą, būtent skerdyklos gali e, su jomis susipažinti, stengiantis geriau e, įgyvendinti tą sistemą, pasitikti tą sistemą. E, kaip e, jau e, minėjau, anksčiau Europos sistema yra pavyzdinė, todėl net ir pasaulinio gyvūnų sveikatos organizacija, kurioje taip pat yra ir pasaulinė prekybos organizacija, pasitelkė Europos požiūrį į gyvūnų gerovę skerdimo metu. Mes e, rengėme auditą taip pat ir trečiosiuose šalyse, tose šaly, šalyse, kurios daugiausia eksportuoja į Europos Sąjungą. Būtent to reikėjo tam, kad pat, m, nuramintume taip pat ir mūsų vartotojus e, dėl to, kad jie nuogastavo dėl importuomos mėsos kokybės. E, Matote, kad tokios šalis kaip Tailandas arba Brazilija yra būtent tos valstybės, iš kurių yra importuojama mėsa į ES. Mes bendradarbiaujame su šiomis valstybėmis ir taip pat esame sudarę ir bendradarbiavimo susitarimus su jomis. Komisija taip pat, kaip jau minėjau, yra 2013 metais paskelbus ataskaitą apie naminių paukščių e, apstu, e, apsvaiginimo sistemą. Mm, aš minėjau, kad milijardai gyvūnų yra apsviginami ir paskardžiami per metus, taigi reikia gerinti jų gerovę. Taip pat 2015 m. gegužė buvo e, paskelbta, paskelbtas tyrimas dėl informacijos vartotojams pateikimą uh, būtent informacijos apie e, apsvaiginimą pateikimą vartotojams. Tų prašė taip pat ir Europos parlamentas. Taip pat greitai turėtų būti paskalta ataskaita apie galvijų suvaržymą juos apverčiant. Tai yra sistema, kuri naudojama skerdžiant ritualiniu religiniu skerdimo metodu. E, Paskutinė skaidrė. E, mes čia minime būtent 2015 metų gegužės mėnesio tyrimą. Ir daroma išvada, kad e, e, dauguma asmenų, su kuriuos apklausėme, E, vartotojų būtent e, neturi, nepabrėžia, kad norėtų labai daug informacijos e, būtent šią temą. Ir taip pat jie, tie vartotojai, Europos vartotojai nežinojo, kaip gali panaudoti gaunamą informaciją. Bet buvo pabrėžta, kad ženklinimas E, susijęs e, su gyvūnų apsvaiginimu arba jo neapsvaiginimu. Gali netgi e, pakenkti tam, tikroms, e, tam tikrų religijų atstovams, iš kurių gali būti galbūt tyčiojamasi. Na ir paskutinė skaidrė. Čia kalbama apie išvadas mūsų veiklos išvadas. 2013 metais mes pradėjome e, gyventinti šį reglamentą, taigi jį įgyvendame tik dviejus metus. E, didžiausia naujiena, lyginant su 93 metų regla, e, direktyva, buvo technologija, kuri buvo pasitelkta stengiantis užtikrinti gyvūnų gerovę. Iš auditų mes e, nenustatėme, auditų metu nenustatėme e, didelių gyvendinimo pažeidimo atvejų. Taip pat e, bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis tęsis ir ateityje ir būtent bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis mes vystome bendradarbiavimą ir su trečiosiomis šalimis. Uh, Taigi tiek e, trumpai norėjau pristatyti šiuos e, dviejus šio reglamento gyvenimo metus. Dėkoju. Bardzo dziękuję panu. W tej chwili możemy... Labai ačiū. Manau, galime pereiti prie diskusijų. Ponas Vaicehovskis paprašė žodžio. Jam ir suteiksim. Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad pristatėte šią labai svarbę temą, kad tai buvo įtraukta mūsų darbo tarkė. Ačiū ponui Gavineliui už pristatymą. Devintaisiais buvau pranešėjas, rengęs pranešimą apie šį reglamentą. Tuomet uh, buvo įdėktas žmogiškesnis e, sprendimas arba sveikinimas arba išskirtinėmis aplinkybėmis dėl religinių priežasčių buvo leidžiama skersti gyvūną pirmia jo neapsvaiginus. Vis dėlto tai buvo numatyta tik tai dėl religinių priežasčių. Vis dėlto, kaip girdime, praktika ir šiek tiek skiriasi, kaip stebisi, ypač kai kalbam apie skerdimą eksportui, sveikinimas nenaudojamas. Tad e, toks pirmasis mano prieštaravimas, e, kodėlgi turime tokią taisyklę, kad reikalaujamas yra sveikinimas, jeigu leidžiama naudoti skirtimą be svaiginimo, jei mėsą skirtą eksportuoti. Manau, kad e, dėl tokio taisyklių aiškinimo e, iš esmės nuostata dėl gyvūno suginimo prieš skerdžiant tampa visiškai beprasme. Jei uh, iš tiesų būtų apsiribuota tik religiniam priežastim, galbūt tai ir būtų priimtina, tačiau vis dėlto aš asmeniškai nemanau, kad tokia e, šimtas priimtina. Nemanau, kad tai susiję su tikėjimo laisvė. Turime laikytis europinių vertybių ir jos apima e, humaniško požiūrio gyvūnus laikymasi, kad skirdimas būtų kaip manoma saugesnis ir e, mes neturime numatyti jokių žimčių dėl religinių priežasčių. Taigi e, kalba eina apie humanišką požiūrį, o ne apie religijos laisvę. Religijos laisvė neturi nieko bendro su skerdykla. Skerdykloje ne vieta religijos laisviai, kadangi kalbame iš tiesų čia ne apie šventovės pati tokia išimtis yra kontroversiška, vis dėlto ji buvo numatyta. Ir mes turėtumėm stengtis, tiesą sakant, ją taikyti e, tik tais e, religinėms bendruomenėms. Nematau jokio pagrindo e, teisinio, moralinio ir religinio leisti tokį skirdimo būdą mėsos eksportui gamyboje. Nes jei tai leisime, manau, bet koks kalbėjimas apie apsaiginimo reikalavimą yra beprasmes. E, iš tiesų, norėčiau kreiptis į mano gavinėlį, nes sunku gauti tokios informacijos, e, kokiu mastu uh, skerdžiant e, galvijus e, taikomas veikimas ir netaikomas. Jeigu kalbant apie per metus ES paskirčiamus galvijus, kiek jų paskirčiamos veikinus, o kiek ne, kokie būtų skaičiai. Ir toks pats klausimas dėl paukštienos. Koks santykis tarp tų skaičių ir, tiesą sakant, tų religinių bendruomenių, kurios norėtų pasinaudoti tokia išimtim. Europos Sąjungoje. Tad apibendrinant, norėčiau pasakyti, vertinant e, dabartinę e, padėtį susijusią su imigrantais, uh, ir problemomis, su kuriamis susiduria Europa, turime ginti savo vertybę, savo vertybių sistemą ir tai apima, norėčiau pažymėti, humanišką požiūrį į gyvūnus. Tai yra dalis Europos paveldo. Mes bandome kaip labiau apsaugoti gyvūnus nuo kančių. Mes naudojame gyvūnus. Uh, Tačiau e, tok, tokiu būdu, kad jie kuo mažiau kentėtų. Gyvūnų gerovės darbo grupėje e, matėme tikrai labai makabriškų e, filmų apie tokius skerdimo būdus. Matėme, kaip kenčia šitie gyvūnai ir turime padaryti viską, kad tam užkirstumėm kelią ir uh, tai turime padaryti Europos vertybių vardan, tų vertybių, kurias čia ir susirinkome ginti. Ačiū. Atsižvelgiant tai, kas buvo pasakyta, norėčiau užduoti klausimą. Skirdimas be apsvaiginimo eksportui ar tai susiję su užsakymais religinėms bendruomenėms, arba kitaip suformuluosiu. Ar gyvūnai skerdžiami be apsvaiginimo tuomet, kai yra užsakymai iš religinių bendruomenių, ar tai bendra praktika yra? Toliau, pane Falsen. Ačiū pirmininkė. Na gerai, Europos skerdyklos e, remiasi ES teisės aktais ir e, bando gyvendinti nustatytus standartus. Pritariu ponui Vaicehovskiu ir tikrai negaliu. ginti e, halalo ar košernio skirdimo dėl religinių priežasčių, kadangi Europa iš esmės yra krikščioniška erdvė ir jį grįžtumėm prie pirmųjų krikščionių Biblijos tekstų ir labai tai, tai pamatytumėm ir tai, tai dažnai cituojama yra, kad e, pavyzdžiui e, homoseksualumas yra blogai, kad tai nuodėmė. E, dabar Europoje tuo nebetikime. Mes e, manome, kad individas laisvas yra apsispręsti ir manyčiau, kad lygiai taip pat e, yra pagrindo pagalvoti na, apie tai, kad nereikėtų laikytis reikalavimo nesvaiginti gyvūnų prieš skerdžiant. Uh, Europoje. Norėčiau užduoti klausimą, ponai Gavinėlė. Žinote, e, koks procentas gyvūnų Europos e, Sąjungo, su milijonu paskerdžiamų gyvūnų, kiek gyvūnų yra paskerdžiami neapsvaiginus? Ačiū. Žinome, pane Parsen, kad netrukus e, iš, išeisite iš salės, tai norėtumėm įteikti jums plokštę. Jeszcze raz dziękujemy i oczekujemy, zapraszamy. Dar kartą ačiū. Ir visuomet galite sugrįžti, visuomet jūs melai priimsime. Dabar žodis ponui Vizum. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Manau, kad labai svarbu įdėkti atsekamo sistemą etiketėmis ne tik e, parduodant mėsą, bet ir reikia žymėti, kai buvo paskirstas gyvulys. Ir kartais e, žmonės e, perka mėsą nežinodami, kaip jis buvo paskirstas. Ir kad vartotojai reikia žymėti, ženklinti mėsą, kad vartotojai galėtų patys savo valia nepriklausomai e, pasmerkti. Pavyzdžiui, gėlys buvo paskerstas e, jam perpjaunant gerklę be apsvaiginimo. Ir taip pat žinome, kad galima apkrėsti organizmą tokio gyvulio, tai paskersto bakterijomis, nes e, kraujas subėga atgal. Uh, ir reikėtų labai aiškiai surašyti etiketėse tokią svarbę e, informaciją. Ponas Agniu. Ačiū, pirminkė. Mes kalbame apie komisijos dokumentą, kuris atrodo vadinas reglamento e, dėl skerdyklų įgyvendinimo. Man atrodo, kad pradžia dokumento yra komisijos viešųjų ryšių e, tragedija, nes matome visai netokius gyvūnus, kurie atsiduria skerdyklose. Matome arklį, e, karvę, šunį, katiną. Gal kai kuriuose Europos <laughs> šalyse katinus ir šunis galima pamatyti skerdyklose, bet tikrai ne Jungtinėje karalystėje. Uh, Taigi, jeigu komisija nori, kad Junktinė karalystė ją rimtai būtų žiūrima, tai siūlyčiau pakeisti e, šios prezentacijos pirmąjį puslapį - paveikslėlius. Buvo kalbama apie e, skardiklas ir man tikrai labai gaila Brito, kuris vadovauja e, skerdyklai ir kad jis turi e, pademonstruoti, kaip yra skerdžiami e, būliai ir e, arkliai ir kai tai yra tarsi sportas. Dabar, jeigu kalbėsime apie skerdimą be apsvaiginimo ar religiniais tikslais, daug jungtinės karalystės vartotojų yra labai nepatenkinti tuo, kad neaiškiai ženklinama uh, skerdimo būdas. Komisija sako, kad produktas gali nukentėti. Man visiškai nerūpi tai, tačiau juk vartotojas turi teisės, visiškas teisės žinoti, kaip gyvūnas buvo paskerstas. Ir tuomet e, reikia iš tikrųjų reikalauti, kad būtų, kaip galima geriau, ženklinamas maistas. yra nemažai skirtingų problemų. Pirmiausiai, matome, kad koncentracija didėja, skerdyklos vis didesnės yra, vis e, toliau yra vežami skersti gyvuliai, tai yra problema. E, Kitas dalykas - spaudimas daromas žmonėms dirbantiems skerdyklose. Jeigu mes vertinsime reglamentą, tarkime, po dviejų metų, tai turėtume labai atidžiai pagalvoti apie tai, ar jisai yra veiksmingas, o galbūt galima kai ką pagerinti. Aš norėčiau komisijos paklausti, ar jūsų nuomonė reikėtų taip padaryti, ar reikėtų tam tikro laiko limito E, per kurį, pavyzdžiui, turi būti paskerdžiamas gyvulys, bet kokios rūšės, ar tai būtų jautis, ar višta, ar keulė. Yra tam tikrų vaizdo, tam tikros vaizdo medžiagos ir matome, kad 20 minučių po to, kai E, pradedamas skerdimas dar gyvūnas išlieka gyvas. Europoje mes turime reikalauti taip pat, kad nebūtų galima skersti gyvūnų be nuskausmė. Aš nežinau, ar mes galime patobulinti kaip nors reglamentą, ar komisija žiūri į tai, kaip galbūt būtų galima įrašyti tam tikras nuosis. Paaišku, kalbu dabar apie uh, Mm, ženklinimą. Jautina jau senokai yra ženklinama. Tačiau gali būti daugybė skirtumų e, tarp skirtingų įvairių uh, skerdimo būdų ir mes turėtume galvoti, kaip atspindėti tai etiketėse ir turime drąsiai elgtis, galvoti apie gyvūnų apsaugą. Dėkuoju. Mano nuomonė, diskusijos pirmiausia e, susijusios su religin, išimtimis dėl religijos sumetimų, o ne e, kalbame apie gyvūnų gerovę. Mes turime pasižiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta skerdyklose. Ne viskas e, vyksta taip, kaip jums atrodo, jeigu pasigilintumėte. Pasižiūrėkime į keules, kaip jos skėdžiamas, joms duodami tam tikri nuskausminamieji ir jeigu jos dar išlieka, jos kartais dar išlieka gyvos, gali pamatyti, kaip jos juda, pavyzdžiui, galvos juda, net kai pakabinamos jos yra ant kablių ar lipa vienos ant kitų ir manau, kad toks metodas yra nebeprimtinas ir norėčiau paklausti komisijos. Paprašyti, kai, ko, jeigu jūs nenorite pasiūsti signalo, reikalauti, kad būtų nutraukta tokia praktika. Apie tai mes girdėjome jau seniai ir vis tiek ta praktika kartojasi. Aš galiu pasakyti, kad viskas nuskambėjo dabar neblogai, bet tik keturios valstybės narės deramai įgyventina reglamentą Vokietija, Švedija, Junktinė karalystė e, ir Švedija. Danija. Ir Rezultatas yra neblogas, tačiau 30 procentų ne, praktikos nėra tokia, kokia turėtų būti. Yra problemų dėl CO2 su keuliomis, yra problemų dėl paukštienos, yra daug. E, pavyzdžiui, kai konvejerį pakliūva paukščiai, e, juos skerdžiant dar jie kurį laiką išlieka gyvi Daug yra tokių atvejų ir mes turime nustatyti tam tikras taisyklės. Ir apskritai matome, kad labai daug gyvulių e, skerdžia nedidelis palyginti skaičius skerdyklų. Aš galvoju, kiek mes dar suvaldome situaciją kiek jie kontroliuojame, jeigu pasižiūrėsime į spaudimą. Jeigu galima užtikrinti tobulą teisės aktą, mes turime Europos vertybės, kalbam apie gyvūnų gerovę, taigi žinome, kas yra svarbiausia. Dabartinėje sistemoje e, tie gyvulius skerdžiant, ar tikrai mes begalime atsižvelgti į gyvūnų gerovę? turime labai gerai pagalvoti apie tai, ko mes norime pasiekti, ką norime pasiekti su šiuo reglamentu. Pona Noičia. Dėkuoju. Du labai konkretus klausimai komisijos atstovui. Komisija tikrai gerai e, pristatė įgyvendinimą ketinimų dėl skerdimo, bet, kaip kolegos sakė, yra daug problemų e, paukštienos sektoriuje, e, galvijų sektoriuje taip pat ir pramonės šišaka tik plečiasi. Ir jūs sakėte, kad siekiama tarsi kompromiso tarp gyvūnų e, gerbuvio ir mėsos kokybės. Aš visiškai nesutinku su jumis. Gyvūnų apsauga reiškia e, gerą, geresnę mėsos kokybę. E, vėliau e, gyvūnai yra skerdžiami streso įtampos sąlygomis, nes tarsi nėra pakankamai laiko ir tai tikrai neužtikrins geresnės kokybės. Aš norėčiau jūsų paprašyti, kad išsakytumėte savo nuomonę dėl to, ar iš tikrųjų reikia kompromiso. Taip pat uh, Mane e, kai kas labai nustebino iš to, ką jūs sakėte. Galbūt mano lūkesčiai buvo netokie, arba jūs nepaaiškinote visko labai gerai. Tačiau aš manau, kad mes turime pasižiūrėti į tas rytis, kur taisyklių nesilaikoma skerdžiant gyvulius. Galbūt galėtume pasikviesti skirtingų religijų atstovus Mes to dar kol kas nepadarėme, paprasčiausiai visą laiką klausome komisijos atstovų, kurie mums pasakoja apie tai, kaip vyksta skirdimas, kokiu religijos atstovai kaip ką daro ir panašiai. Bet manau, kad svarbu tai akcentuoti. Mes turime labai nedaug išimčių ir galbūt galima jas ir toliau e, taikyti, bet mes Europoje taip pat e, turime taigi tam tikras ribas. Yra tikrai nedaug tų išimčių ir aš mielai galiu apie jas kalbėti ir pritariu tam, ką sakė anksčiau kalbėjusi kolegė. Visiškai akivaizdu yra tai, kad gyvūnai turi pasitraukti ir tarsi duoti kelią pramoniai, tai yra skerdimui, skerdykloms ir tai yra tarsi pats svarbiausias dalykas. Bet turime kalbėti apie orumą sąžinę, suvokimą, kai valgai mėsą, turi žinoti, kad gyvūnai, kurių mėsą valgai, yra ne, paprasčiausiai negyva mėsa, bet kad jie ateina iš gyvūnų, su kuriais buvo deramai elgiamasi. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Zuerst an... Ek. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad tikrai labai sudėtingas išvelgti tiek į ekonominius aspektus, tiek į gyvūnų gerovės aspektus. Jų nereikėtų painioti. Dar ir todėl, kad um, gyvūnų gerovė yra susijusi ir su etika. Turėčiau vieną klausimą. Ką komisija uh, planuoja daryti dėl CO2? Dėl um, apsvaiginimo CO2. Apie tai buvo kalbama Panašu, kad e, dėl šio metodo gyvūnai labai kenčia. Taip pat buvo kalbama ir apie paukštieną, keulieną, apie galvieną. Bet reikėtų taip pat nepamiršti ir triušių, kurių milijonai yra e, paskerdžiami Europoje kasmet. Tai yra taip pat jautrus gyvūnai, kaip ir kaip ir kiti e, jautrus e, gyvūnai, bet daugiau dėmesio yra skiriama, pavyzdžiui, paukščiams, naminiams paukščiams, niekada nekalbama apie triušius. Na ir tiesa, dar galėčiau užduoti ir trečią klausimą. Mūsų standartai dėl gyvūnų apsaugos e, Europoje yra ganėtinai aukšti. Bet žinoma, ka, žinome, kad nemažai tų gyvūnų yra užauginami už Europos ribų. Jie yra vežami iš ten. Aš gyvenu pasienyje, ES pasienyje ir žinau, kad toje šalyje, kur yra prie tos sienos, nėra laikomas ES standartų. Ir gyvūnai, kurie vežami Afrikoje, artimuosiuose rytuose, e, jie labai kenčia būtent vežimo metu. Ką galėtume padaryti tų gyvūnų gerovės labui. Nes mes e, teigiame, teigiame kad e, gyvūnai, gyvūnų apsaugą reikia uh, užtikrinti Europoje, taigi galbūt reikėtų apgalvoti ir apie trečias šalis. Dėkoju, toliau Lopes Agijara. Dėkoju pirmininkė. Thank you. Norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms, ypač tam kolegai, kuris minėjo, kad skirdimas yra susijęs ir su tam tikrais etiniais klausimais bei ekonomika. Ekonomikoje reikia laikytis tam tikrų principų. Mes žinome, kad e, Europoje neleidžiama, e, neleidžiama skirdimas be apsvaiginimo, na, išskyrus kelis e, atvejus, kelias išimtis. Kai kalbame apie religiją, na galbūt ir šioje srityje galėtume pasiekti pažangos. Apie tai e, diskutavome Vokietijos parlamente. Vis dėlto taip pat ir religijų atstovai tarpusavie nesutarė. E, Kai kas galbūt galėtų pritarti tam tikriems reikalavimams, kiti ne. Taigi, aš turėčiau vieną klausimą. E, kai kas teigia, kad e, negalime taikstytis su skerdimu be apsvaiginimo, nesvarbu, kuris būtų vykdomas. Uh, bet e, neaišku, kiek gyvūnų, kokiam procentų gyvūnų šis principas nėra taikomas. Koks taip pat galėtų būti e, procentas tų gyvūnų, kurie paskerdžiami vykdant religinį skardimą? Dar vienas klausimas. Mes eksportuojame mėsą į trečiasias šalis. Galbūt aš blogai supratau, Bet manau, kad reikėtų nepamiršti ir šio eksporto. Yra tokių gyvūnų, kurie galbūt e, paskerdžiami neapsvaiginus ir vėliau vežami trečias šalis, ar ne? Dėkoju, ponia Gilera. Dėkoju, pirmininkė. Mane taip pat labai nustebino e, šios diskusijos, beveik apsvaigino, sakyčiau. E, Norėčiau pasisakyti, nusprendžiau pasakyti išklausiusi tai, ką sakė kiti. Norėčiau pasakyti, kad, galiu, kad pritariu šiam reglamentui. Jis galioja jau dviejus metus. Ir 70 procentų atvejų valstybės narės jau laikosi šio, jau gyveno šį reglamentą, E, tai teigia komisija remdamėsi duomenimis, taigi nemažai, e, nemažai valstybių narių įgyvendina būtent šį reglamentą. Taip pat e, kai kam galbūt šios, šio komiteto nepatinka šis reglamentas, bet manau, kad šis reglamentas yra geras. Ir dėl šio reglamento matome pokyčių Europoje. Ir labiau užtikrinama gyvūnų gerovė. Tai yra teigiamas pokytis. Reikėtų nepamiršti, kokia situacija buvo praeitie. Taigi aš sakyčiau, kad e, pokytis tikrai yra pozityvus. Taip pat manau, kad kadangi reglamentas buvo patvirtintas e, kai kam e, nusileidžiant, nusileidžiant religijai, Manau, kad nereikėtų iš naujo pradėti diskusijų dėl šio reglamento. Manau, kad reglamentas e, yra teisingas. Turime atsižvelgti į esamą situaciją valstybėse narėse. Ispanijoje, pavyzdžiui, yra daug e, užauginamų gyvūnų ir e, skardyklose mes jau įgyvendinome nemažai pokyčių. Aš suprantu tuos, kurie nori pokyčių pasiekti greičiau, bet e, manau, kad reikėtų laikytis tam tikros e, tvarkos. Tai yra klausimų e, svarbos tvarkos. Visų pirma, galvokime, pavyzdžiui, apie pabėgėlius. Taigi, reikėtų užtikrinti gyvūnų gerovę, bet tuo pačiu uh, nevertėtų šioje komisijoje diskutuoti tik apie šį klausimą, nes jeigu taip būtų, tai nutoltų nuo mano šio komiteto veiklos supratimo, nes mes turime užtikrinti taip pat ir žmonių gerovę, ne tik gyvūnų gerovę. Nepamirškime, kokie yra politiniai prioritetai. Dėkoju, jau pasisakė visi asmenys, kurie prašė žodžio. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Gavinelį. Prašau, sureaguokite į išsakytas mintis. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems komiteto nariams, kurie parodė e, susidomėjimą šioms temoms ir kurie pasisakė. Manau, kad šios diskusijos yra daug apimančios. Mes liečiame taip pat ir pagrindinių žmogaus teisų hartiją, sutartį, religijų laisvę. Aš negaliu kalbėti šiomis temomis nes tai yra daug platesnės temos, daugiau apimančios temos. Aš norėčiau kalbėti labiau apie techninius aspektus. Kalbant apie gyvūnų paskerdžiamų be e, apsvaiginimo kiekį Europoje, norėčiau pasakyti, kad e, mes neturime jokio teisinio, prie, teisinio instrumentų, pagal kurį galėtume rinkti šią informaciją. Jo nėra reglamente. Taigi, duomenys, kuriuos mes turime, buvo surinkti tyrimų metu. E, būtent tai padarė trečiosios e, šalis, tretieji asmenys. Dėl, jau, dėl jaučio ne, nuo 2012 e, metų 8,5 procentai paskarstų e, gyvūnų, maždaug 2 milijonai e, bulių karvių jaučių yra paskerdžiama būtent be apsvaiginimo per metus. Daug duomenų šioje srityje neturime. Štai dėl ko būtent šiuo metu komisija bendradarbiaudama e, būtent su valstybėmis narėmis prašo pateikti duomenis, turimus duomenis. Tuos duomenis turėtume surinkti 2016 metų pradžioje. Na, o dėl gyvūnų eksporto į trečiąją šalį ir jų skerdimo trečiosiuose šalise Norėčiau pasakyti, kad e, prezentacijoje aš kalbėjau apie gyvūnus, kurie, kurie yra eksportuojami į Europos Sąjungą, tai yra importuojami. Na, o kalbant apie gyvūnų mėsos vartojimą trečioje šalyje, e, tuo atveju yra vadovaujamasi e, PPO taisyklėmis, bet komisija negali kištis e, reikalaudama įgyvendinti gyvūnų sveikatos e, gerovės klausimus. Vis dėlto mes pasitelkėme TAEX biurą, bendradarbiavimo biurą ir e, jo, jam padedant mes organizavome seminarą, kuriame dalyvavo ir trečiųjų šalių skerdyklų atstovai. Tai buvo e, bandomasis projektas ir aš tikiuosi, kad ateityje situacija, situacija šioje srityje pagerės. Na, o dėl gyvūnų skerdimo be apsvaiginimo ir eksportavimo. Reglamente pagrindinis tikslas buvo suderinti gyvūnų gerovę su ES pagrindinių teisių hartijos reikalavimais. Štai dėl ko labai griežtai reikia taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą. Taigi, teisės aktų leidėjas nurodo, kad negalima pasitelkti leidžiančios nukrypti nuostatos tik komerciniams tikslams. Valstybės narės privalo taikyti reglamentą ir e, taikyti tą leidžiančią nukrypti nuostatą, atsižvelgiant į šiuos parametrus, tai yra atsižvelgiant ir į pagrindinių teisų hartiją. Mes neturime konkretaus atsakymo, ar svaiginimas ar skirdimas be apsvaiginimo eksporto tikslais yra teisėtas ar ne. Tai yra Todėl, kad e, kiekvienoje valstybėje narėje situacija turi būti įvertinta atskirai. Būtent mūsų teisininkai pateikė mums tokį atsakymą, tokį išaiškinimą. Na, o dėl ženklinimo, dėl etikečių. E, komisijos e, tyrime kurio paprašė parlamentas, kaip jau minėjau, buvo stengiamas atsakyti į šį klausimą. Šiame tyrime mes Gavome rezultatus e, apklausę nemažai techninių operatorių ir piliečių. 80 procentų būtent e, asmenų buvo apklausta. 80 procentų e, visuomenės atstovų e, 28 valstybėse narėse. Tai yra pirmo, pirmasis tyrimas šioje srityje ir jame nero, ne, nematome, kad piliečiai, kad vartotojai nori šios informacijos etiketėje. E, dažniausiai iš tyrimų, tyrimo rezultatų galime padaryti tokią išvadą, vidutinis vartotojas nežinotų, kaip panaudoti šią informaciją, todėl kad jie, jis taip pat neturi informacijos apie patį skerdimą. Ką, pavyzdžiui, reiškia apsvaiginimas, jis to nežino. Tyrime taip pat nurodoma, kad e, vartotojas nori užtikrinti gyvūnų apsaugą, bet nėra aišku, ar būtent ženklinimas yra geriausia sistema, kaip pateikti šią informaciją vartotojui. Taigi, dar reikia šią temą analizuoti išsameu, tam pritarė ir komisija, štai dėl ko e, ateityje atsiras e, tyrimas e, apie vartotojų, vartotojų nuomonę šioje srityje. Na, o dėl apsvaiginimo metodų ir dėl CO2 metodo panaudojimo. Aš minėjau, kad reikia siekti kompromiso tarp kokybės ir gyvūnų gerovės. Neturėjau omeny, kad gyvūnų e, gerovė kenkia kokybei. Ne, atvirkščiai norėjau pasakyti, kad ta gerovė gerina kokybę. Tai yra vienas iš svarbiausių kokybės elementų. Problema kyla tuomet, kai mes kalbame apie gyvūno apsvaiginimą. EFSA teigia, kad tiek kalbant apie paukščius, tiek apie keules, CO2 sistema yra neideli, bet e, labai veiksmingai ir užtikrina gyvūnų gerovę. Bet komisijos e, analizėje, komercinės sistemos, prikybos sistemos analizėje e, ne, nebuvo rasta alternatyvų šioje srityje. Taigi komisija ne, ne, nerado tinkamų alternatyvų, todėl neverčia perėti nuo nužudimo elektros strove prie CO2 metodo. E, vis dėlto inovacijos šioje srityje e, yra sveikintinos, mes jų dar laukiame. Na, o kalbant apie e, keulės, e, E, galėtume panaudoti ir kitokias dujas e, e, keulių skerdimui, bet aš nenorėčiau jums pristatinėti šių techninių aspektų. Taigi, sistemą mes dar tobuliname, šį reglamentą įgyvendiname jau dviejus metus ir tikrai labai svarbu vystyti bendradarbiavimą su Europos komisija. Europos komisija apibrėžia strategijas, kurios bus panaudotos ateityje. Dėl to svarbu bendradarbiauti apibrėžiant ir mūsų požiūrį. Dėkuoju. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa. Labai ačiū. Kai pradėjome diskusijas šio klausimu, sakiau, jog bus imtasi tolimesnių žingsnių po šios dienos diskusijų ir siūlyčiau štai ką. Prie šio klausimo turėtumėm grįžti atskirų frakcijų posėdžiuose ir aptarus šį klausimą e, koordinatoriai galėtų pateikti e, jų uh, jų požiūrius arba jūsų požiūrius. Tai bus aptarta koordinatorių posėdėje ir tuomet galėtumėm kartu aptarti, kokiu tolesnių žingsnių imtas. Kaip sakiau, tai buvo ECR frakcijos iniciatyva, tokią formulę pasiūlė koordinatoriai. Manau, kad šiuo metu tai buvo tinkamas pasirinkimas. Ne, neskubėkime, dirbkime šio klausimu kad e, nesukurtumėm bereikalingų diskusijų ar įtampos. E, tai labai jautrus e, klausimas susijęs su etika, toks mano pasiūlymas dėl tolesnių žingsnių. Jums leidus skelbiu šios dienos posėdį baigtą. Priminsiu, jog ryt iš ryto vyks balsavimas, tad nepamirškite savo balsavimo kortelių rytoj. Ponas Agniu rytoj pirmininkaus posėdžiui kadangi Luksemburgė vyksta ministrų taryba ir kartu su, su Filipu ten dalyvausiu. Padarysime penkių minučių pertrauką, pono Agniu e, žodį. Pirmininkė, tiesą sakant, vyko čia tam tikras nesusipratimas, bent jau anglų kalba taip nustambėjo. Norėčiau e, e, pasakyti, kad tikrai nepirmininkausiu rydienos posėdžioje. Atsiprašau, e, rydienos posėdėje nedalyvausiu, kadangi turiu grįžti į Junktinę karalystę, vykti į laidotuvės. Atsiprašau, suklydau. Žiūrėjau į jūs ir nemačiau pono Andžių, kuris e, ne, nedalyvavo šiandien, atsiprašau, susipainiu. Nu, aišku, suprantame, kad rytoj nedalyvausite. Na, tad už penkių minučių vyks koordinatorių posėdis.